Ladies and gentlemen, we are seven minutes after nine, and so we... E, kolegos, jau septynios minutės po devinių, kadangi turim visus pagrindinius šešėlinius pranešėjus, tai galim pradėti darbą. Sveikinuosi su visais, šiek tiek neįprasta situacija. Ponas Sandelūnės buvo nuomonės referentas, bet jis tapo Belgijos federalinės vyriausybės mm, gynybos ministras ir jo pikas perima, jo pozicija bus pristatytas tik rytoj. Tai aš, EKR koordinatorė, mm, tom dviem sekančiom temom pagal darbo tvarkę būtų uh, būčiau koordinatorė, nes to niekas daugiau be manęs negali padaryti. Tai tikiuosi, kad nenusibosiu jum labai ir mes galėsim sėkmingai dirbti. Pirmasis punktas yra nuomonė skirta bendrosios rinkos įmonių, įskaitant mažas ir vidutinio dydžio įmonės konkurencingumo ir Europos statistikos programos sukūrimui tai aš perskaitysiu nuomonės referento mm, parengtą dokumentą. Ir aš kalbu ir buvusio ir būsimo pranešėjo vardu. Pirmiausia, kontekstas. Ekonomikos komitetas turi išskirtinę kompetenciją trijose srityse - statistikoje, finansinėse paslaugose ir rinkoje. Ir ponas Lūnės savo nuomonės nuomonėje būtent tą ir pabrėžia ir sako, kad Eurostatas neturi nukentėti dėl to, kad keletą programų bus sujungta. Kalbant apie statistiką, pranešėjas siūlo čia sustiprinti parlamentinę priežiūrą ir, kur įmanoma, virtualią statistiką renkti. Toliau antras rytis - konkurencingumo politika pranešėjas siūlo įtraukti naujus iššūkius iš skaitmeninės ryties ir irgi didinti parlamento priežiūrą, kai kalbame apie išlaidas ir rinkos programą. O kalbant apie finansinės paslaugas, kai kalbame apie nefinansinių asociacijų, ne, nepelno siekiančių asociacijų finansavimą, tai turime atverti galimybę ir naujiem uh, dalyviam, jei tokių atsirastų. 88 pakeitimai yra pateikti ekon komiteto narių ir manau, kad naujasis pranešėjas turės parengti e, galimus kompromisus. Bet daugelis pakeitimų, kuriuos siūlo ekonomikos komiteto kolegos, peržengia to komiteto išskirtinės kompetencijos ribas ir dėl to e, erdvė kompromisam nėra labai plati. Bet aš manau, kad naujasis pranešėjas sugebės parengti e, deramus kompromisinius pasiūlymus. O dabar norėčiau suteikti žodį šešėliniams pranešėjams. Pirmiausia, EPP frakcijos vardu ponas, e, ponė Tomek. Dėkui, pirmininkė. Pirmiausia, tai noriu pasakyti, kad EPP frakcijoje mes pritarėme komisijos pasiūlymui. Ir manau, kad mm, tas pasiūlymas e, atves mus prie gerų projektų, kurie bus naudingi įmonėm. Aš esu parengus 8, 9 pakeitimus. 29 ir 50 pakeitimai. Čia turime mm, pabrėžti uh, konkurencingumo taisyklių laikymasi. Tas numatyta Europos teisėje, bet turime skirti tam daugiau dėmesio, nes daug yra įvairių situacijų įvairiose valstybėse narėse, kur konkurencingumo taisyklės pažeidžiamos. Taigi turėtume užtikrinti, kad visos iniciatyvos, mm, kurios susiję su Europos biudžetu, būtų tokios, kad užkirstų kelią klaidoms. Mm, bendroji rinka yra nuolat besivystanti ir programos tikslas turėtų būti ir naujų iniciatyvų įtraukimas kurios ne tik pagerintų bendrosios rinkos veikimą, bet ir toliau ją plėtotų. Ir ta linkme irgi esu pasiūliusi pakeitimų, jie susiję su bendraja skaitmeninė rinka, tai yra bendrosios rinkos svarbi dalis, kurią turime vystyti. Mm, skaitmeninė sritis labai sparčiai vystosi ir mūsų teisės aktai turi neatsilikti nuo tų sparčių pokyčių. Priešingų atveju nieko gero nepasieksime. Dar vienas dalykas - smulkus ir vidutinis verslas. Labai nemažai MVI norėtų dalyvauti ES programuose, bet jom kyla įvairių problemų, taip pat ir informacijos gavimo uh, ir tas kontaktinis punktas turėtų būti galimybė MVI gauti informaciją. Toliau ponia, ponas Sant, SRD frakcijos vardu. Dėkui, pirmininkė, tikiuosi, mums pavyks susitarti. Ir aišku, kad nuomonės prioritetai turi atspindėti ekonomikos komiteto prioritetus ir kompetencija. Kalbant apie Europos statistiką, aš e, dėl kai kurių dalykų nepritariu e, nuomoniai. 12, 19 ir 22 pakeitimai. E, čia kalbama apie statistinių duomenų rinkimą. Bet statistiniai duomenys nėra renkami, jie yra rengiami renkama yra tik informacija. Tai šį dalyką turėtume ištaisyti. Reglamentas skirtas Europos statistikai sako, kad statistika yra rengiama ir platinama. Taip pat turim neužmiršti finansavimo aspekto, nes mažos nacionalinės institucijos uh, dažnai neturi pakankamo finansavimo. Čia būtų pranešėjo šeštas pakeitimas su tuo susijęs. Ekonomikos komitetas turėtų pasiūlyti, kad visa veikla finansuojama iš bendrosios rinkos programos turėtų būti prižiūrima, griežčiau prižiūrima parlamento. Ir tose atsilikusiose regionuose MVI kyla įvairių kliučių, turėtume skirti dėmesio, kaip, tom, kaip tas kliūtis pašalinti. Finansavimas MVI turi būti nuoseklus, atitikti tvaraus vystimosi tikslus, kaip numatyta Junktinių tautų darbo tvarkėje iki 30 metų. Mano frakcijai kitas prioritetas yra vartotojų ekonominių ir teisinių interesų stipresnė apsauga. Tai atsispindi mūsų pasiūlymuose ir čia turime galvoje 21 pakeitimą, iš kurio išmesti darbuotojų, e, vartotojų apsaugos paminėjimai. Tai mes norėtume, kad tai būtų gražinta į tekstą. Mes pakeitėme, pateikėme pakeitimus, taip pat susijusius su tam tikra prioritėtų nustatymo tvarka, kad piliečiai e, būtų pirmoje vietoje, o verslas antroje. Ačiū toliau. Uh, uh, ALDE frakcijos atstovas ponas Ramon Tremosa. Aš dėkoju kolegai, kuris labai veiksmingai parengė šį dosiją. E, man buvo labai malonu su juo bendradarbiauti ir aš tikiuosi, kad greitai padėtis pasikeis. Kolegos, keletą žodžių. Mūsų frakcija greitai pažymės bendrosios programos, kuris sustiprins bendrąją rinką prie įmimą. Ir ypač mes norėtumėm išskirti mažas ir vidutinės įmonės. Norėčiau priminti, kad mano nuomonė geriausias ES pasiekimas per pastarąjį dešimtmetį yra būtent bendroji rinka. Man atrodo, kad tai, ką įvairios valstybės skirtingose pasaulio dalise bando nuo mūsų nukopijuoti, yra būtent tos laisvosios uh, zonos, e, kurios e, palengvina priekybą prekiamis ir paslaugomis tarp valstybių narių. Todėl visos pro, Europos komisijos programos, kurios yra skelbiamos šioje srityje, e, tarnauja liberalų frakcijos interesams, nes tai sustiprina bendrąją rinką. Mes taip pat labai palankiai vertiname tai, kad yra atskirai paminėtos MVI Kaip žinote, mėlyjeji kolegos, e, tarptautinės korporacijos yra labai svarbios, bet mažos ir vidutinės įmonės daugiausia prisideda prie darbo vietų kūrimo. Aš pats esu iš Barcelonos, mano uh, kraštas Katalonija turi 10 tūkstančių uh, E, tarptautinių įmonių, bet pusę milijono mažų ir vidutinių įmonių, jos sukuria 60 procentų darbo vietų. Ir labai svarbu, kad Europos komisija stengtųsi pagerinti informavimo priemonės, mokymo programas ir e, skubios pagalbos mechanizmus, kad tai būt, galėtume sustiprinti mažas ir vidutinės įmonės. Taip pat aš manau, kad yra labai svarbu uh, kad e, keliame klausimus susijusius su Europos statistika. Mums politikos kuriejams reikia, e, kad būtų surinkta geriausiai manoma informacija ir priimtos geriausios priemonės sprendimų prieimimui. Todėl mes ir dėkojame jiems už įtrauktą punktą apie Europos statistiką. E, statistiką Europos komisija stengiasi pagerinti E, suderinti visame žemynė, nes šiandien statistika dar ženkliai skiriasi, kalbant ir apie jos kokybę ir kiekybę. Todėl mes pasidžiaugsime, džiaugiamės tuo įtrauktų punktų ir mes tikimės, kad bus pasiektas kompromisas su visomis frakcijomis dėl šio punkto įgyvendinimo. Ir galiausiai nepamirškime, kad skirtingose valstybėse narėse e, veikia nacionalinės E, vyriausybės, regioninės vyriausybės turinčios fiskalinių galių ir jos turi e, e, senėjusią tradiciją, kad būtų reglamentuojamos nacionalinės sistemos geriau dernant su visa ES. Ar dar kas nors iš, Europ... iš žaliųjų frakcijos norėtų pasakyti? Ir dar GUE frakcijos vardu yra kas nors. Nieko nėra. Tokiu atveju noriu paklausti, ar kas nors salėje dar norėtų dalyvauti diskusijoje. Ne. Tada aš kaip pranešėja viską apibendrinsiu ir pasakysiu labai ačiū visiems šešėliniams pranešėjams už komentarus. Detaliai viską <laughs> pasižymėjau. Ir pranešėja e, turės visus jūsų komentarus raštu. Tikiuosi, kad ir personalas man padės. E, tvarkaraštis balsavimo Ekon komitete e, gruodžio 10 diena. Prašyčiau visų jūsų bendradarbiauti su uh, nauju kolega, kuris mane pakeis. Jis rytoj uh, pradės dirbti parlamente. Tikiuosi, kad viskas bus laiku padaryta ir gruodžio 10 dieną bus užbaigta. Baigdama šį klausimą, uh, kviečiu jūs pereiti prie antro, kito punkto. Dar kartą galiu pakartoti, kad antrasis punktas yra taisyklės dėl paprastesnio finansinės ir kitos informacijos naudojimo tam tikrų nusikaltimų veikų prevencijos nustatymo tyrimo ir baudžiamojo persikėjimo už jas tikslams. Bernd Luk, Lukė negalėjo atvykti, jis yra naujai paskirtas pranešęs, todėl aš jį pakeičiu ir aš perskaitysiu jam pateiktą raštą. Ponas Lukė dėkoja atsiprašau, atsiprašo už tai, kad negali dalyvauti šiame posėdėje ir prašo, kad aš perskaityčiau šį tekstą jo vardu. Ponas Lūkė dėkoja šešėliniams pranešėjams ir jo pirmtakui, pranešėjui Pantus Santalonis, už E, puikų konstruktyvų darbą. Visiems kolegoms, visi kolegos siekia to paties tikslo, norime palengvinti keitimas informaciją kovoje su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu tarp nacionalinių federalinių tyrimų tarnybų ir kitų kompetitingų institucijų. Tuo pat metu turime stengtis apginti pagristus fizinių ir juridinių asmenų e, interesus, jeigu jie nukenčia dėl susidariusios padėties. Mes pasiekėme sutarimų, tik tai nedaug nuomonės skiriasi ir ponas Lūkė tikisi, kad jo nuomonė Ekon komitete sulauks plačios paramos, mes turime tik siekti tikslų, dėl kurių visi sutarėme. Ir e, čia baigiu pranešėjų pasakymą ir kviečiu pasakyti šešėlinius pranešėjus EPP frakcijos vardu. E Ar kas nors iš EPP norėtų pasisakyti šešėlinio pranešėjo vardu? Tokiu atveju panas Kofot iš e, socialdemokratų. Irgi jo nėra. Ar kas nors iš socialdemokratų norėtų jo vardu pakalbėti? Yes. <laughs> Um, uh, our shadow, uh, Mr. Kofod. Mūsų šešėlis pranešėjas panas Kofod norėtų padėkoti pranešėjai ir socialdemokratų frakcijos vardu išsakyti keletą komentarų. Džiaugiamės, kad uh, darbas uh, rengiant kompromisus baigtas, didžioji dalis tekstų sutvarkyta ir tekstas žymiai stipresnis negu pirminis jo variantas. Mes uh, pateikėme gana daug pakeitimų ir ponas Kofo džiaugiasi, matydamas, kad didžioji dalis tų pakeitimų yra atspindėti dabartinėme tekste. Stengsis užtikrinti veiksmingą bendradarbiavimą tarp valstybių narių institucijų, kovojant, e, užkertant kelią, tyriant ir persekiojant baudžiamuosius nusikaltimus, yra pagrindinis prioritetas e, mums visiems ir tas prioritetas yra neatsiejamas nuo kitų mūsų darbų ir šiame komitete, ir e, e, mokesčių komitete. Šiandienos e, balsavimas priliksta dar vienam žingsniui, stiprinant e, į priekį, stiprinant e, kovą su finansiniais nusikaltimais, tokiais kaip pinigų plovimu. E, tas žingsnis yra labai reikalingas, žinant, kiek daug pinigų plovimo skandalų pastaruoju metu buvo iškilę ir kiek daug Europos bankų dėl to nukentėjo. Mes žinome, kad daugeliu tokių atvejų e, dėl neveiksmingo bendradarbiavimo tarp valdžios institucijų e, tų nusikaltimų nustatymas ir išaiškinimas strigo ar net visiškai sustojo. Todėl naujų e, stiprinančių taisyklių prieimimas e, yra reikalingas, kad mes galėtumėm greičiau keistis gyvybiškai svarbia informacija susijusia su baudžiamaisiais nusikaltimais. Gal galėčiau dar e, papildyti čia pono Kofod pasisakymą savo ruoštų. Galiu pasakyti, kad mums, socialdemokratams, labai svarbu, kad rengiant šį teisės aktą nenusilptų uh, visi pasiekimai, kuriuos mes jau pasiekėme šiame komitete, pa, pa, rezultatai, kuriuo pasiekėme šiame komitete, ypač kai kalbėjome apie MLDF 5. Kitose komitetuose taip pat apie tai kalbėjome. Žinome, kad yra nacionalinių federalinių tyrimų biurų, kurie uh, turi, kurios turi skauptos geros patirties, bet e, tai tik tai ragina dar pagerinti bendradarbiavimą. Mes turime akcentuoti bendradarbiavimą tarp e, federalinių tyrimų biurų. Tai yra labai svarbu. Toliau, pagal mano sąrašą daugiau nėra nei vieno šešėlinio pranešėjo. Ar kas nors iš kitų frakcijų norėtų pasisakyti? Ne, tokiu atveju aš norėčiau baigti šią, šio klausimo disku, svarstymą. Mano kolegos Ekon komitete šiandien būtent dėl šio dosie yra ir turi balsuoti. Dabar penkių minučių pertrauką padarom. Balsavimas prasidės e, pusę dešimtos. Ačiū.

Okay, welcome back, ladies and gentlemen. We seem to have... Kolegos, e, tęskime darbą. Šiek tiek užsipildė mūsų posėdžių salė, tai pradėkime balsavimą. Balsavimai nebus labai ilgi, taigi neturėtume užtrukti, tačiau pirmiausia, doktorui, daktarui Langen. Norėčiau palinkėti labai gražaus gimtadienio. Sveikinu Jūs su gimimo diena. Taigi, pasidžiaugę, pabandome balsuoti, ar visiems pavyks. Svenai, prašau. Atsiprašau, kolegos, prieš pradedant balsavimą norėčiau pažymyti, kad labai rimtai nerimauju. Panašu, parlamentas juda link to, kad CNS pasiūlymą palaikys dėl 126 sutarties straipsnio, dėl biudžeto vidutinio laikotarpio tikslų ir dėl kitų finansinių taisyklių. Ir panašu, norima sutikti su kitu teisiniu pagrindu 226 straipsnio 14 dalimi. Faktiškai tai reiškia, kad kažkas nuspręsta per bendro sprendimo procedūrą ateityje bus tvirtinama per nuomonės, taigi tą supaprastintą procedūrą. Jeigu parlamentas sutiks su tokiu e, ribotų teisinių pagrindų, tai paduosiu parlamentą į teismą, nes riboja kiekvieno parlamento teisės dalyvauti bendro sprendimo procedūroje, ką sutartis nustato. Dėkui. Ačiū, ponė Gigold, pirmininkė ir sekretoriatas pasižymė su pastaba ir būtinai reaguosime. Taigi, kolegos, bandomasis balsavimas, prašau, registruokitės ir balsuokite. So I've got two cards missing the vote. Dar du kolegos nebalsavo. Pone Konė, jūs neturite jūsų balsavimo kortelės. Ačiū, supratau. It, it Mes pridėsime jūsų balsą kiekvienu atveju, kai bus neaiškus rezultatas. Man trūksta dar vieno kolego balso. Panašu, kad jau visi išmokome naudotis balsavimo kortelėmis ir balsuoti, džiaugiuosi, taigi pradedame balsavimą pono Gigold e, pranešimas, bendradarbiavimas, mokesčių klausimais, programa fiskalinis nustatymas. Pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti. Bijau, pirmą kartą vadovauju balsavimui ir suskaičiuoti man čia nebus paprasta iš pirmininko kėdės sėdint. Taigi prašome balsuoti, kolegos, baigiame balsuoti. Balsuota prieš. 19 prieš. Prieš 16 už. Dabar 67, nes 9 atsimtas. Už prieš susilaikė tvirtinam. A kompromisas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 74 už, prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. atmesta. B kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. C kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. D kompromisas su trim žodiniais pakeitimais. Ar yra prieštaraujančių žodiniams pakeitimams? Ne, tada balsuojam už. Dėl pirmo žodinio. Prieš susilaikė patvirtintas žodinis pakeitimas. Antrasis žodinis už, prieš susilaikė Reikia pasitikrinti. Prašom balsuoti dėl antrojo žodinio. Prašau. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Trečiasis žodinis pakeitimas už, prieš, susilaikė. Vėl reikia pasitikrinti. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta labai aiškiai. Nesuprantu, kaip nepastebėjau viso to, sako pirmininkė. Prie kito to pakeitimo reikia pereiti. Sekretariatas informuoja kad galima balsuoti ir dėl viso kompromiso už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Dabar E kompromisas, už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 96 už, prieš, susilaikė, atmesta. 99 už, prieš, susilaikė susilaikė, tvirtinam. F kompromisas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Kompromisas FA už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 103 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. G kompromisas. Už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 13 kompromisas. Už, prieš, pakeitimas atsipšau, susilaikė. Reikia pasitikrinti dėl biudžeto nuomonės 13. Prašom balsuoti, baigiam balsuoti. Tvirtinam. 109 už prieš, susilaikė. Vėl reikia pasitikrinti, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. 110 už, prieš, susilaikė, atmesta. 112 už su žodiniu žaliųjų pakeitimu. Ar žodiniam pakeitimui prieštarauja kažkas? Ne, tai už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 36 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 37 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 38 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. H kompromisas. Kompromisas už, prieš susilaikė tvirtinam. 42 už, prieš susilaikė atmesta. 43 už, prieš susilaikė atmes. Pirmininkė pasitaiso patvirtinta. 44 už, prieš susilaikė tvirtinam. IA kompromisas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 46 už, prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. J kompromisas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. K kompromisas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 55 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Penktasis už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 56 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Šeštasis už, prieš susilaikė tvirtinam. 57 už prieš susilaikė tvirtinam. 58 už prieš susilaikė atmesta. L kompromisas už prieš susilaikė tvirtinam. M kompromisas už prieš susilaikė tvirtinam. 64 už, prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta 65 už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime Kolegos, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 66 už. Prieš. Susilaikė. Tvirtinam. Dabar balsuosime dėl dokumento su visais pakeitimais. Vardinis balsavimas. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Aiškia balsų dauguma patvirtinta. Dabar dokumentas bus perduotas plenariniai sesijai. Ačiū. So Toliau balsuojame dėl direktyvos pasiūlymo dėl fiskalinės atsakomybės ir biudžeto orientavimo į vidutinį laikotarpį didinimo valstybėse narėse. 8, 9, 10, 12 pakeitimai balsuojame kartu, kas už. Atsiprašau, sako pirmininkė, reikia balsuoti, vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame, balsuoti baigiame.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 Čia kalbame apie pakeitimą, kuris buvo atmestas ir toliau balsuojame už tolesnius. Kompromisas A. Už prieš susilaikę. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. B kompromisas. Kas už? Atsiprašau, tikiuosi, labai nepiksit. 39 pakeitimas, kadangi kompromisas buvo atmestas, kas už, prieš, susilaikė. Vėlgi pastikrinkime elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. 40 kas už, prieš, susilaikę, vėl elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Primta. B kompromisas. Kas už? Prieš susilaikę. Primta. Antras straipsnis. 42. Kas už? Buvo prašoma balsuoti dalimis. 42. Kas už? Prieš susilaikė elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Atmesta. C kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė. Vėlgi tikrinamės elektroniniu būdu, nes skaičiai labai keisti, taigi balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. 45 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 46 už, prieš, vėl reikia pasitikrinti, 46. Balsuoti baigiame. Labai nedidelis skirtumas. Atmesta. 47. Kas už, kas prieš, susilaikė elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame atmesta. 48. Kas už, kas prieš, susilaikė. Vėl tikriname elektroniniu būdu, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Balsuoti baigiame. Primta. 49 kas už, prieš, Vėl tikrinamės elektroniniu būdu, balsuoti pradedame. Mūsų. Balsuoti baigiame. Lygus rezultatas tai atmesta. 50 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė Vėl reikia pastikrinti elektroniniu būdu. Negalim nieko čia nuspėti. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 51 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. D kompromisas. Kas už? Kas už? kas prieš, susilaikė priimta. 54 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Tikriname elektroniniu būdu, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 55 kas už, kas prieš, susilaikė Elektroniniu būdu tikriname, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta 56, kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. E kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 57 kas už, prieš, susilaikė, tikriname elektroniniu būdu, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 58 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 59 kas už, kas prieš, susilaikė. Tikriname elektroniniu būdu, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta F kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, tikriname elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Lygų, dėl to atmesta. 60 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko. Tikriname elektroniniu būdu, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Lygų, todėl atmesta. 61 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko. Tikriname elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Atmesta. 62 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko tikriname elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 63 pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaiko. Tikriname elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 64. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Primta. 65. 64. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Atmesta. 65. Kas už? Pirmininkė atsiprašo. Praleidau ketvirtą pakeitimą. Kas už? Prieš? Susilaiko. Tikriname elektroniniu būdu. Vote is closed. Balsuoti baigiame. Atmesta. 65. Kas už? Nematau rankų. 65. Iš tiesų labai sunku, nes labai nesiskiria labai mažas skirtumas tarp už ir prieš, o aš pirmą kartą vadovauju balsavimui, tai man labai sunku. Tai turbūt nieks neprieštaraus, jei viską elektroniniu būdu darysim, tikrai bus daug lengviau. Tai balsuosim elektroniniu būdu dėl visko. Dabar 65-asis, balsuoti pradedame, baigiame, atmesta, 66-asis, balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. G kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta, nes vienodas skaičius už ir prieš. Penktas pakeitimas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. 67. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. H kompromisas elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. 72 pakeitimas. Balsuoti baigiame. Primta. 77. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 78 balsuoti pradeda. Balsuoti baigiame. Atmesta. 79 balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 80 pakeitimas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 81. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 82. Balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. 83. Ploti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 85 balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. 86 balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. Į kompromisas balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. 87 pakeitimas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 88 balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. G kompromis. J kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. 14 pakeitimas, pirma konstatuojamoji dalis, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. K kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. L kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. 16 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 17 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. N kompromisas. Balsuoti baigiame. Atmesta. 18 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigime. Atmesta. 19 pakeitimas, balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. N kompromisas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Pakeitimai. Dvidešimtasis. Balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. 21 pakeitimas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 22 pakeitimas, balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. 23. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 24. Balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. 25. Balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta 26. Valsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta 27. Balsuoti pradedame. Baigiame priimta. 28 balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. 29 balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 30 balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 31 pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Atmesta 32 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. O kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. Atskiri pakeitimai dabar. 34 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Baigiame.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 tvarkos nekeisim. Didėjančia tvarka. 33 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 34 balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. P kompromisas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 36 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 37 pakeitimas. Balsuoti baigiame. Atmesta. Balsuoti pradame dėl 38. Balsuoti baigiame. priimta. Yeah, she, there wasn't any, any, she brought it in. Can I ask the rapporteur whether the... Norėčiau paklausti pranešėjo, ar žodinis pakeitimas buvo atsimtas. Dėkui. Tada pirmoji citata. 13 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. Pirmasis pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Vardinis balsavimas dėl viso pranešimo. Balsuoti pradedame.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 žiniasklaidos priemonės, noriu pranešti, kad pranešimas atmestas. Pone Hubner, tai tada lieka komisijos pasiūlymas. Toks variantas. Man atrodo, kad klausimas yra sudėtingesnis negu paprasta nuomonė. Mes pasitarsim su Teisės komitetu ir informuosim komiteto narius. Kol kas neaišku. Mes nežinom, ar komisijos pasiūlymas bus paliktas, dėl to, kad mes komitete neparengėm nuomonės. Todėl mes išsiaiškinsime, ar, e, kaip bus. Okay, so on... Toliau. Atgalinio apmokestinimo mechanizmas. E, balsuojame vardiniu būdu. klausykit, einu kavos, tai jeigu duos Aš norėčiau, kad jūs greičiau balsuotumėte ir aš greičiau galėčiau užbaigti balsavimą. O dabar jau baigime balsavimą. Atmesta. Toliau. 30 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Priimta. Penktas pakeitimas. Periname prie 32 ir 30 patvirtintas. 32. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 33. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Šeštas atkrenta, pernam prie septintojo, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Devintas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dešimtas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dvidešimt ketvirtas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Vienuoliktas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Trisdešimt penktas už, prieš, susilaikė, priimta. Dvyliktas už, prieš, susilaikė, atsiprašom, jie buvo identiški, todėl reikia dėl jų kartu balsuoti. 13 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 36 kas už, kas prieš, susilaikė. Tikriname, tikriname. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Akivaizdžiai atmestas. Bet jūs rankas ne vienodai kėlėt, galiu pasakyti aiškiai. 37. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Atmesta, labai atsiprašom. 14. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 15. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 16. Už, prieš, susilaikė, priimta. 38 už, prieš, susilaikė, priimta ar atmesta. Jeigu du koordinatoriai rodo, man tada darosi visiškai neaišku, ką su, kaip balsuoti atmesta. 17 už, prieš, susilaikė priimta. 39 už, prieš, susilaikė atmesta. 40 už prieš susilaikė atmesta. 18 už prieš susilaikė priimta. 19 už prieš susilaikė priimta. 41 atkrenta, 42 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 20 už prieš susilaikė priimta. 21 už prieš susilaikė priimta priimta. Konstatuojamoji dalis. Pirmas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 25 atkrenta. Antras, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 26 atkrenta. Trečias, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 27. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 28. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 29. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Balsuojame dėl viso komisijos pasiūlymo su pakeitimais vardiniu būdu. Balsavimas vyksta. Vote is Baigiame balsuoti. 24 už, 7 prieš, 16 susilaikė, priimta. Sveikinu pranešėją. Okay, the next vote is actually on money laundering. Toliau, pinigų plovimas. E, A kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė. Tikrinu, prašom balsuoti. Baigiam balsuoti. Priimta dviem balsais. Jeigu jūs nieko prieš, aš siūlyčiau kad elektroniškai tikrintume visus šios punktus, kol galėsim viską išsiaiškinti. Devintas e, vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Šito pasirodo nereikėjo tikrinti. Tada dar kartą pabandysim kelti rankas. Dešimtas pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. Vienuoliktas. Kas už, kas prieš susilaikė. Reikia tikrinti. Balsuokime. Vote is closed. Baigiame balsuoti. Priimta. 45 už prieš susilaikė priimta. 12 už prieš susilaikė priimta. 13 už prieš susilaikė priimta. 46 už prieš susilaikė priimta. 47 už prieš susilaikė priimta. 14 už prieš susilaikė priimta. 48 už prieš susilaikė priimta. 49 už prieš susilaikė priimta. 50 kas už atsiimtas 50. V kompromisinis kas už kas prieš susilaikė priimta. Ačiū. C kas už kas prieš susilaikė priimta. D kompromisinis. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 57. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 58. Kas už, kas prieš. Atmesta. E kompromisinis. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 60 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 61. kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 62. už, prieš, susilaikė, priimta. 17 atkrenta, tada 63. Kas už? Kas už? Kas prieš? Susilaikė. 64, kas už, kas prieš susilaikė, tikriname. Baigiame balsuoti. Priimta. 66, kas už, kas prieš, susilaikė. Gal reikia patikrinti, prašom balsuoti. Vote is closed. Adopted. Baigiame balsuoti priimta. 67. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 68. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 69. Už, prieš susilaikė priimta. 70. Už, prieš susilaikė priimta. F kompromisas. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 19 už, prieš, susilaikė. Tikriname, tikriname dėl 19. Vote is closed. Baigiame balsuoti. Priimta. G kompromisas kas už, kas prieš susilaikė priimta. 75, 75 už prieš susilaikė priimta. Reikia tikrinti. Open the vote. Close the vote. Baigiame balsuoti priimta. 76. Kas už, kas prieš, susilaikė. Reikia patikrinti elektroniškai, prašom. Vote is closed. Adopted. Number... Baigiame balsuoti 77 už, prieš, susilaikė, priimta. 78 už, prieš, susilaikė, priimta. 20 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 21 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 22 už, prieš, susilaikė, pri... atmesta. Pirmas už, prieš, susilaikė, priimta. Aš H kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. I kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 27 už, prieš susilaikė priimta, 28 už, prieš susilaikė atmesta. J kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 31 už, prieš susilaikė. Priimta. 33 už, prieš susilaikė. Priimta. Ketvirtas už, prieš susilaikė. Priimta. Ką kompromisas už, prieš susilaikė. Priimta. L kompromisas už, prieš susilaikė, priimta. 39 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. 40 už prieš susilaikė atmesta. 41 už prieš susilaikė priimta. 42 už prieš susilaikė. Reikia tikrinti, balsuokime. Vote is closed. Baigiame balsuoti. Priimta. Visas komisijos pasiūlymas su pakeitimais. Vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Vote is closed. 43 in favor. 34 už, niekas prieš du susilaikė. Priimta. Dėkui pranešėjai. So draft... Dabar pono Mato pranešimas ECB metinė ataskaita. 55 pakeitimas už, prieš susilaikė tvirtinam. 56 už, prieš susilaikė tvirtinam. 57 už, prieš susilaikė tvirtinam. A kompromisas už, prieš susilaikė tvirtinam. B kompromisas už, prieš susilaikė tvirtinam. C kompromisas už, prieš susilaikė tvirtinam. D kompromisas už, prieš susilaikė tvirtinam. DA kompromisas už, prieš susilaikė tvirtinam. 91 už, prieš susilaikė tvirtinam. 92 už, prieš susilaikė reikia pasitikrinti. Atmesta 94 už, prieš susilaikė reikia pasitikrinti. Baigiame balsuoti. Atmesta 95 už. Apimtas 95, ankstesnių 96 už, prieš susilaikė atmesta 97 už, prieš susilaikė atmesta E kompromisas už, prieš susilaikė tvirtinam 111. Už, prieš, susilaikė atmesta. 113. Už, prieš, susilaikė atmesta. Kitas apimtas, tai 115 už, prieš, susilaikė atmesta. 117 už, prieš susilaikė atmesta 118 už 118 apimtas, tai F kompromisas už, prieš susilaikė tvirtinam. G kompromisas už, prieš susilaikė tvirtinam. H kompromisas už, prieš susilaikė tvirtinam. 137 už, prieš susilaikė atmesta. 1 4-1 už prieš susilaikė. Reikia pasitikrinti, prašom balsuoti. Atmesta 1-4-2 už prieš susilaikė. Reikia pasitikrinti, prašom balsuoti. Baigiam balsuoti. 143. Pradinis tekstas, tai už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 143 už, prieš, susilaikė, atmesta. Į kompromisas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Kompromisas Comp Sustainability. Čia pirmininkė reikia tvarumo šią akimirką. Patvirtintas kompromisas, J kompromisas už, prieš susilaikė tvirtinam. K kompromisas už, prieš susilaikė tvirtinam. 167 apimtas Kompromisas dėl 13 dalies už, prieš susilaikė tvirtinam. L kompromisas už, prieš susilaikė tvirtinam. 175 už, prieš susilaikė atmesta. 176 apimtas, 177 už, prieš susilaikė atmesta. 178 už, prieš susilaikė, reikia pasitikrinti, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 179 už, prieš susilaikė, atmesta. M kompromisas už, prieš susilaikė, tvirtinam. 183 už, prieš susilaikė tvirtinam. Bet reikia pasitikrinti, nes ne visi balsuoja kaip įprasta. Prašome balsuoti. Matau, kad balsą, didžiulę balsų daugumą tvirtinam. Taip. Vienas, aštuoni, keturi už, prieš susilaikė atmesta 186 už, prieš susilaikė, atmesta 187 už, prieš susilaikė, tvirtina 188 už, prieš susilaikė, atmesta 189 už, prieš susilaikė, reikia pasitikrinti, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti patvirtinam. 190 už, prieš susilaikė atmesta. 191 už, prieš susilaikė atmesta. 192 dėl pradinio teksto. 16 dalies pradinis tekstas už, prieš susilaikė tvirtinam. 192 už, prieš susilaikė Reikia pasitikrinti. 192. Prašome balsuoti. Sėdint čia visiškai neaišku, kas kai balsuoja. Baigėme balsuoti atmestą. 193. Už. Prieš. Vėlgi reikia pasitikrinti. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Tvirtinam N kompromisas už, prieš susilaikė. Tvirtinam 197 už, prieš susilaikė, atmesta 201 už, prieš susilaikė, atmesta O kompromisas už, prieš susilaikė, tvirtinam 201. P kompromisas už, prieš susilaikė tvirtinam. Q kompromisas už, prieš susilaikė tvirtinam. 226 už, prieš susilaikė atmesta. 227 už, prieš susilaikė atmesta. 214 už, prieš susilaikė atmesta, tačiau pasitikrinkime. 214 prašome balsuoti. Baigiame balsuoti, atmesta 216 už, prieš susilaikė atmesta. R kompromisas už, su žodiniu pakeitimu, kiek žinau, ar prieštaraujama žodiniam pakeitimui, ne du žodiniai pakeitimai. Reikia balsuoti atskirai dėl dviejų žodinių, kas už pirmąjį, už, prieš, susilaikę. Reikia pasitikrinti, prašome balsuoti dėl pirmojo žodinio pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas pakeitimas. Antrasis žodinis už prieš susilaikė patvirtinta. Dėl viso kompromiso už prieš susilaikė patvirtinta Patvirtintas kompromisas. EPP frakcija labai nesimato, kai balsuojat. Prašau, kelkite laik, rankas. 228 už, prieš susilaikė tvirtinam. Dėl pradinio teksto balsuojame 21 dalis už, prieš susilkė tvirtinam 230 už, prieš susilaikė. Reikia pasitikrinti, prašom balsuot. Vote is closed. Baigiame balsuoti. Atmesta. Kolegos, prašau balsuokite labai aiškiai keldami rankas. Pirmasis kompromisas už, prieš susilaikė tvirtinam. Pradinis tekstas už, prieš susilaikė tvirtinam. Antras už, prieš susilaikė tvirtinam. Trečias už, prieš susilaikė reikia pasitikrinti. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Tvirtinam. Ketvirtas už, prieš susilaikė tvirtinam matau vos porą rankų pakeltų, tai prašau balsuoti elektroniniu būdu dėl ketvirtojo. Už, e, tai yra baigiame balsuoti, atmesta penktas už, prieš, ilgiai tvirtinam šeštas už, prieš, susilaikė atmesta pradinis tekstas už, prieš, susilaikė tvirtinam. Septintas už, prieš susilaikė tvirtinam. Aštuntas už, prieš susilaikė tvirtinam. Devintas už, prieš susilaikė tvirtinam. Dešimtas už, prieš susilaikė atmesta. Vienuoliktas už, prieš susilaikė tvirtinam. Dvyliktas už, prieš susilaikė tvirtinam sus, susilaikė, atmesta. 13 už, prieš, susilaikė, atmesta. 14 už, prieš, susilaikė, atmesta. Pradinis tekstas už, prieš, susilaikė, tvirtinam vėl šeštoji dalis pradinis tekstas už, prieš susilaikė tvirtinam, penkioliktas už, prieš susilaikė atmesta. 16 už, prieš susilaikė tvirtinam. 17 už, prieš susilaikė atmesta. 18 už, prieš susilaikė atmesta. 19 už, prieš susilaikė atmesta. 20 už, prieš susilaikė atmesta 21 už, prieš už 21, prieš susilaikė, tvirtinam 22 už, prieš susilaikė, atmesta 23 už, prieš susilaikė, atmesta. S kompromisas už, prieš susilaikė, tvirtinam 27 už, Nematau, kaip Alde balsuoja už, prieš. Reikia pasitikrinti, prašome balsuoti 27. Baigiame balsuoti, atmesta. Pradinis tekstas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. T kompromisas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. U kompromisas už, prieš susilaikė tvirtinam 31 už, prieš susilaikė tvirtinam V už, prieš susilaikė tvirtinam 36 už, prieš susilaikė atmesta. Pradinis tekstas už, prieš susilaikė tvirtina 37 už, prieš susilaikė atmesta. Kompromisas W už prieš susilaikė tvirtinam. Kompromisas X už prieš susilaikė tvirtinam. 42 už prieš susilaikė atmesta. Kompromisas ilguoju už prieš susilaikė tvirtinam. Z kompromisas už prieš susilaikė tvirtinam. 48 už prieš susilaikė tvirtinam. 49 už, prieš susilaikė tvirtinam. 50 už, prieš susilaikė atmesta. Pradinis tekstas už, prieš susilaikė tvirtinam. 51 už, prieš susilaikė tvirtinam, 53 už, prieš susilaikė tvirtinam, 54 už, prieš susilaikė, reikia pasitikrinti, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Tvirtinam. Dabar vardinis balsavimas dėl teksto su pakeitimais. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta 39 už, 2 prieš, 3 susilaikė. Labai ačiū pranešėjui. Ir paskutinis mūsų, paskutinė tema, dėl kurios balsuojame, pono Torvalds nuomonė savo iniciatyva Bankų sąjunga 2018 metų sąjunga, e, ataskaita. Kompromisas A priimtas, kompromisas B, kas už, prieš, susilaikė priimta. C kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. D kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 56 pakeitimas, už, prieš, susilaikė priimta. 58 už, prieš, susilaikė priimta. E kompromisas, už, prieš, susilaikė priimta. 63 pakeitimas už prieš susilaikė priimta. F kompromisas už prieš susilaikė priimta. G kompromisas už prieš susilaikė priimta. H kompromisas už prieš susilaikė priimta. 92 pakeitimas už prieš susilaikę, turim patikrinti, balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. Originalus tekstas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. J kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. K kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. L kompromisas už prieš susilaikė priimta. M kompromisas už prieš susilaikė priimta. 115 pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. 118 už prieš susilaikė Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Priimta. N kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. O kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. P kompromisas, kas už, prieš susilaikė Kas už? Prieš. Susilaikė primta. Q kompromisas už, prieš, susilaikė primta. Šitas 306 pakeitimas už, prieš, susilaikė primta. 141 už, prieš, susilaikė atmesta. 143 už, prieš, susilaikė atmesta. R kompromisas už, prieš, susilaikė primta. 153 už, prieš. Reikia pasitikrinti. 153 balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Atmesta. RA kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 152 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 154 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. S kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 162 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 163 už prieš susilaikė priimta. T kompromisas kas už prieš susilaikė priimta. 168 kas už prieš susilaikė atmesta. 171 kas už prieš susilaikė. Pasitikrinsime elektroniniu būdu, balsuoti pradedame. Aišku, kad atmesta. 170, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Originalus tekstas. 22 pastraipa, kas už, prieš, susilaikė priimta. 172, kas už, prieš, susilaikė atmesta. U kompromisas, už, prieš, susilaikė priimta. 183 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 184 už, prieš, susilaikė atmesta. 185 už, prieš, susilaikė atmesta atmesta 186 už prieš susilaikę priimta. Originalus tekstas. Citata numeris vienas. Tai blokas citatos. Pirma, antra, trečia, ketvirta. Už viską balsuojam. Už prieš susilaikę priimta. Penktas citata, pirmas pakeitimas už prieš susilaikę atmestą. Originalus tekstas, kas už prieš susilaikę priimta. Šešta citata, originalus tekstas. Septinta originalus tekstas kartu už prieš susilaikę priimta. Antras pakeitimas, kas už prieš susilaikę priimta. Trečias pakeitimas už prieš susilaikę priimta. Aštunta citata. Atsiprašau, originalus tekstas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Nurodomoji dalis 8a. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Penktas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Originalus tekstas nurodomosios dalis nuo 9 iki 11 kartų, kas už, prieš, susilaikė priimta. Šeštas pakeitimas, kas už, atsiprašau, pirmininkė, atsiprašo blokas nuo 6 iki 10, kas už, prieš, susilaiko priimta. Konstatuojamosios dalis 11 pakeitimas. Two ten. It was inclusive. Yes. So, recital, we have amendment 11. 11 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 14 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. 12 už, prieš, susilaiko, atmesta. 17 už, prieš, susilaiko, atmesta. 13 už, prieš, susilaiko atmesta. 15 už, prieš, susilaiko priimta. 16 už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Suoti baigiame. Atmesta. Originalus tekstas. Ne. kas už, prieš, susilaiko atmesta. 19 pakeitimas už, prieš, susilaiko. Reikia pasitikrinti elektroniniu būdu. Primta. 20 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, vėlgi reiktų pastikrinti elektroniniu būdu, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 21 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 22 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. 25 už, prieš, susilaiko, atmesta. 23 už, prieš, susilaiko atmesta, 24 už, prieš susilaiko priimta. Originalus tekstas, dėl jo nereikia balsuoti, 26 už, prieš susilaiko atmesta, 27 už, prieš susilaiko atmesta, originalus tekstas, už, prieš susilaiko priimta. 28 už, prieš, susilaiko, pasitikrinsime. Balsuoti baigiame. Atmesta. 32 už, prieš, susilaiko, tikrinamės. priimta. Toliau 33 už prieš susilaiko priimta, 29 už prieš susilaiko, tikrinamės. Balsuoti baigiame. Priimta. 30. Atkrenta 31. Už, prieš, susilaiko atmesta, 34 už prieš susilaiko. Tikrinamės elektroniniu būdu. Atmesta. Atmesta didelė dauguma. 35 už prieš susilaiko. Tikrinamės elektroniniu būdu. Dabar balsuojam dėl viso komisijos pasiūlymo su atitinkamais pakeitimais. Pirmininkė atsiprašo, kad skaito ne tą, ką reikia. Iš tiesų, man šiandien nelabai sekasi pirmininkauti. Taigi, turim dabar balsuoti dėl šio nuomonės projekto ir aš pati vis užmirštu balsuoti, sako pirmininkė, balsuoti baigiame. 35 už 5 prieš, nieks nesusilaikė, sveikiname pranešėją, priimta. So suspend... Dabar darom 5 minučių pertrauką ir toliau turėsim bendrą posėdį su biudžeto komitetu. Dėkui Jum, kad ištvėrėte mano pirmąjį pirmininkavimą ir pirmąjį balsavimą.